visų susėsti. Ponios ir ponai. Jums leidus noriu pranešti, kad man didelė garbė pranešti, kad Sakarovo premija 2012 metais bus suteikta šiems asmenims poniai Nasrinai Satadė ir ponui Džafar Panahi pirmininkų saigoje vienbalsiai buvo nutarta šiems Irano atstovams suteikti Sakharovo premiją. Taigi, pirmininkų suigoje jūsų vardu buvo nuspręsta įteikti šią premiją. Ši premija rodo e, mūsų susižavėjimą ir nuostabą moterimi ir vyru, kurie, nepaisydami baimės ir įbauginimų Irane, nusprendė, kad Irano valstybės likimas e, jiems yra svarbesnis už savo asmeninį likimą. E, Pone Nasrin Satode yra Irano teisininkė, kuri kovojo už teisiamų žurnalistų ir opozicijos atstovų teisės. Dėl šio drąsaus savo žingsnio ji buvo atplėšta nuo savo šeimos. Ir ji buvo nuteista 11 metų kalėti. Ponas ir ponai, Kovojant už žmogaus teisę, už žmogaus orumą, e, kovojant prieš miršties bausmę, už um, minties laisvę, už teisingą bylos nagrinėjimą teise, e, teisme, mes privalome remti šios žmonės, kurie gyvena tokiame režime, e, kuris jokių tokių teisių neužtikrina. Todėl ši premija ir paskirta poniai Nasrinso Tode Irane. Ponas ir ponai, Džafar Panai yra vienas žinomiausių e, režisierių. Jo e, filmai atskleidžia šios turtingos, gražios šalies grožį. Kaip kiekviename gražiame paveiksle, taip ir filme atsiskleidžia ne tik gyventojų ir šalies grožis, tačiau ir kasdieninės problemos. Aišku, nesibaimindamas režimo, e, jis rodo ir karčią kasdienybę Irane. Todėl tas režimas turėjo užčiaupti Džafar Panahai ir dabar e, Džafar Panahai ir Nasrin Satode kovoja už tas teisės, kurias įtvirtinusi yra Europos Sąjunga. Todėl aš e, turiu pasakyti, kad sieksiu, kad šie du žmonės asmeniškai gruodžio mėnesį atvyktų į Strasbūrą atsiimti Sakarovo premijos. Aš noriu paprašyti visų kolegių ir kolegų, e, kurie dalyvavo e, Sakarovo premijos skirimo procedūroje, noriu jums visiems padėkoti. Ši premija yra suteikiama nuo 1994 metų ir skirtingais metais premija buvo skirta skirtingiems žmonėms. Man niekada mano praktikoje dar nėra pasitaikęs toks atvejis, kad pirmininkų sueiga vienbalsiai, be jokio kitokio pasiūlymo būtų nusprendusi suteikti Sakarovo premiją vienam kandidatui. Šiandien mūsų pirmininkų sueiga truko tris minutės Tai rodo, kad Europos parlamentas siekia poniai Nasrin Sotode ir ponui Džafar Panahi suteikti šią premiją. Ponės ir ponai, noriu padėkoti už jūsų dėmesį. herr kollege callanan hat um das wort gebeten. bitte herr callanan. kollege callanan paprašė žodžio. Ačiū pirmininkė, žinoma, aš sveikinu Sakharovo premijos paskirimą. Džiugu, kad tai buvo vieninga nuomonė, jog ta premija turi būti skirta dviem disidentams iš Irano. Tačiau mane neramina kiti dalykai susiję su situacija Irane. Tuo metu, kai skiriame šį apdovanojimą, Europos parlamento narių delegacija vyksta rytoj kalbėti su tuo pačiu Irano režimu, kurį mes smerkėme pirmininkė. Mes tik apie apie tai kalbėjome. Aš manau, kad tai yra smerktinas sprendimas ir šiuo momentu. The, the, de, the delegation, as you know, is not Delegacija, kaip žinote, yra sudaryta daugiausia tik iš tų, kurie yra parlamento kairėje, tai nėra e, visų frakcijų atstovų delegacija ir aš tikiu, kad Iranas pas, pasinaudos tokiais dalykais e, savo propagandos tikslais ir man atrodo, kad reikia pasveikinti e, Sakarovo premijos paskirimą, tačiau turime pasmerkti tokios delegacijos vykimą, kadangi yra siūlomos dar tolesnės sankcijos dėl Irano ir man atrodo, kad ši, ši, ši delegacija yra yra klaida parlamento. Aš nežinau, kaip jūs galėsite vykti ten ir gerti šampaną kartu su Irano valdžia. Okay, vielen Dank, Herr Kellenen. Labai ačiū, ponia Kelanen. Šis e, klausimas neįtrauktas į darbo atvarkę. Pirmininkų sueiga prieėmė sprendimą dėl šios delegacijos vykimo. E, būtų gražu, jei jūs taip pat būtumėt žinojęs, prieš keletą minučių pirmininkų sueigoje buvo nutarta, kad ši delegacija gali keliauti, ji gali perduoti mūsų sveikinimo laišką abiems Sakarovo premijos laureatams. Jei Irano valdžia neleis delegacijai pat, susisiekti su laureatais, tuomet delegacija turėtų būti sustabdyta. Frau Lochbieler, bitte be... Pone Lochbieler, ar norite pasisakyti dėl darbo tvarkos taisyklių, nes šis klausimas neįtrauktas į darbo tvarkę. Ačiū, ponė pirmininkė. Norėjau pasakyti, kad žmogaus teisų komitete mes e, aktyvistų Irane esame prašomi, kad mes vyktume į tą šalį ir paremtume kovotojus už žmogaus teisės. Meine Damen und Herren, Ponios ir ponai, pirmininkų saiga prieimė tokį sprendimą, su kuriuo aš jūs ką tik supažindinau. Aišku, nuostabu, kai taip greitai priimamas sprendimas, tačiau e, ponas Kerenanan e, nebuvo tinkamai supažindintas su situacija. Manau, kad dabar daug kas išaiškėjo. Ačiū. Okay. Gerbiamos ponios, gerbiami ponai, perėsime prie balsavimo. Pradėsime e, nuo šešių